Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο βήμα... Gerbiami kolegos, kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Tai yra rezultatų suvesnės projektas dėl makroekonominio disbalanso priežiūros. Diskusiją pradėsime kolegės Sharon Bowles klausimu. Jinai jį ir suformuluos. Um... Ačiū. Šiek tiek sudėtinga kalbėti, bet pasistengsiu kažką pasakyti. Dėkoju komisijai už tai, kad parlamentui suteikė laiko, kad galėtų užsakyti savo nuomonę dėl rezultatų suvestinių. Reglamente yra konstatuojimo dalyje teigiama, kad komisija turėtų gauti patarimus iš parlamento atitinkamų komitetų prieš tvirtinant suvestinės. Ta žodinis klausimas ir siūlymas dėl rezoliucijos teksto yra reakcija į tas konsultacijas. Kaip žinote, parlamentas labai buvo įsitraukęs į šį klausimą. Diskusijos užtruko parlamente ir diskusijos su taryba buvo ilgos, kol buvo pasiektas sustarimas dėl bendro teksto, bendro sprendimo prieimimo procedūroje, dėl šešito paketo. Tai yra labai jautri tema mums. Rezultatų suvestinės yra svarbi priemonė stebint e, galimus disbalansus, nors galutinės priemonės, bet yra susijusios su giluminėmis studijomis. Parlamentas labai daug dėmesio skiria rodikliams, numatant viršutinės ir žemutinės ribas. Ir numato tokią galimybę lyginti kaip naudingą priemonę. Tačiau projekto, projekte tai nėra pasakytina apie visus rodiklius. Aišku, yra naudinga turėti viršutinės ribas, tačiau darbinėme dokumente nėra paaiškinama, kodėl daugelį atvejų nėra numatytos tos ribos ir būtų naudinga išgirsti tolesnių paaiškinimų. Einamų sąskaitų pertekliai irgi yra klausimas, kuris atsispindi komisijos deklaracijoje. Ten teigiame, kad makroekonominė priežiūra yra susijusi su valstybėmis, kuriuose yra einamosios sąskaitos deficitai ir pertekliai, darant atitinkamas diferenciacijas dėl to, kaip skubiai reiktų priimti politinius ir ekonominius sprendimus ir kokiu reiktų imtis tolesnių veiksmų. Na, žinoma, ES nėra uždara ekonomika, labai svarbu, kad ji tokia nėra. Tačiau vieni kitų atžvilgių mes turime siekti geresnio balanso, skatinant konkurencingumą. Taip pat pažymime, kad komisijos darbinėme dokumente kalbama apie gali, turima ekonominė literatūra, tačiau nėra daromos konkrečios nuorodos. Mes manome, kad nuorodos ir tikslesni paaiškinimai dėl metodologijos būtų pageidautini. Grandininė reakcija irgi buvo labai svarbi diskusijų objektas ir taip pat biudžeto koordinavimo darbų objektas. Ir mes klausime, kaip komisija ketina susidoroti su ta grandininė reakcija rezultatų suvestinėse. Aš manau, kad reikia rezultatų suvestinės vertinti kaip vykstantį procesą ir reikia pažymėti, kad iki 12 metų pabaigos ketinama numatyti naujas viršutinės ir žemutinės ribas susijusias su finansinio sektoriaus rodikliais. Akivaizdu, kad egzistuoja potencialus santykis su Europos sisteminės rizikos valdyba ir suvestinių rezultatais. Aš manau, kad reiktų į makroekonominės rezultatų suvestinės įvesti ir tam tikrus vidinius duomenis. Taip pat yra bandoma parengti visus kitus elementus, e, vertinant e, regioninių mastų tas rezultatų suvestinės, apie tai kalbama ketvirtame straipsnėje. Mes norime, kad visa tai atsispindėtų ekonominėme suvestinių per, e, per, ekonominėje peržiūroje, kad būtų kalbama ir apie našumą, ir apie energetikos vaidmenį. Na ir bendrai, kaip komisija ketina įgyvendinti rezultatų suvestinės pagal sutartą reglamentą dėl makroekonominių disbalansų koregavimų ir naikinimo. Ypatingai, kaip komisija ketina įgyvendinti valstybės valstybių narių vertinimus, kai yra dideli einamosios sąskaitos ir disbalansai, perviršiai arba deficitai. Kokiu priemonių ketina imtis e, komisija tam, kad laiku būtų pateikti aukštos kokybės statistiniai duomenys, kurie būtų įtraukiami į rezultatų suvesnės ir jų apžvalgas. Ir galiausiai iš to, ką pasakiau dėl nuorodos į literatūrą ir metodiką, norėčiau pabrėžti, kad skaidrus šios naujos politikos priemonės įgyvendinimas yra svarbiausias per visą procedūrą. Dėl to raginu komisiją pasirūpinti, kad bet kokia atnaujinta informacija dėl šios priemonės veikimo būtų oficialiai pateikta ir Europos parlamentui, ir tarybai. Vienodų pagrindų. Ačiū. Και τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Ζώας εξ ονομάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you, President. Oliren, komisijos vardu. Now, as... Gerbėmiai parlamento nariai. E, nauji teisės aktai e, ekonomikas valdysenai e, gerinti įsigaliojo nuo vakar. Eina kalba apie šešių dokumentų paketą. Iš fiskalinės pusės jau pasiekta rimta ir greita pažanga. Todėl aš sveikinu jūsų rezoliucijos projektą e, dėl e, rezultatų suvestinės makroekonominiam disbalansui stebėti ir sveikinu taip pat ir jūsų klausimą žodžiu, e, kuriame iš esmės yra devyni klausimai, į kuriuos aš ir bandysiu atsakyti per man likusias dvi minutės ir septynės sekundės. Po jūsų rezoliucijos prieimimo rytoj ir kadangi komisija jau gavo tarybos nuomonę lapkričio mėnesį ir taip pat Europos sisteminės rizikos valdybos nuomonę, mes dabar jau galime, galime priimti sprendimą dėl rezultatų suvestinės, gerbdami demokratijos principus. Galutinė rezultatų suvestinė taps meninės ataskaitos dalimi, E, ja ketiname paskelbti sausio viduryje, o ECOFIN taryba turėtų tą ataskaitą aptarti sausio ir vasario mėnesiais. Ten mes bandome valstybėms narėms, kurioms to reikia, pateikti gana gilę situacijos apžvalgą Ten taip pat bus rekomendacijos skirtas valstybėms narėms. Pabrėšiu e, e, skirtumą tarp fiskalinės priežiūros ir e, makroekonominės priežiūros. E, abi yra prevencinės, bet makroekonominė e, priežiūra yra labiau tokia E, užtikrinanti ekonomi, e, ekonominį stabilumą ir tvarumą. Tai labai pademonstravo Airijos ir Ispanijos atvejai, kur e, viešieji finansai iki krizės buvo tvarkingi, bet kai krizė pasireiškė pilna jėga, iškilo rimtų makroekonominio disbalanso problemų, tai privedė prie mm, E, fiskalinės krizės e, ir sąlygojo didelį nedarbą su socialinėmis ir kitokiamis pasiekmėmis. Rezultatų suvestinės e, gali būti kiekybiškai įvertinamos, bet e, makroekonominė peržiūra e, reikalauja gilesnių e, ekonominių žinių. Tai reiškia, kad tam tikroms valstybėms iškilus einamosios sąskaitos deficito ar pertekliaus problemams, tas problemas reikia nedelsiant spręsti. Kitaip sakant, rezultato suvestinė suvaidina įspėjimo mechanizmo vaidmenį ir leidžia imtis prevencinių veiksmų tam disbalansui įveikti. Tai e, leidžia man pereiti prie kitos jūsų klausimo dalies e, apie tai, ar e, rezultatų suvestinė bus taikoma visoms valstybėms narėms lygiai. E, Taip, iš tikrųjų, tai yra ekonominės analizės sudėtinė dalis ir e, Europos komisija laikosi savo pareiškimą Europos parlamente e, rugsėjo 27 dieną, kur e, pasakėme, kad Europos komisija ketina stebėti namuose sąskaito deficito ir pertekliaus problemas su atitinkamu diferencijavimu. Pane pirmininkė, gerbėmėjai nariai, pabaigoje norėčiau priminti, kad visas 27 valstybės narės e, paklus makroekonominiai peržiūrai, taigi e, tos apžvalgos rezultatai galės būti panaudoti ir atskirų valstybių narių, ir visos ES labui. Jeigu Junktinė karalystė norėtų dalyvauti tame darbe, tai mes e, savo ruoštų esame nusiteikę įtraukti į jį visas valstybės narės. Reglamentas taikytinas visiems ir mes ir toliau stengsimės dirbti siekdami naudos kiekvienai atskirai valstybėje nariai ir visai ES, nors kartais e, karštose diskusijose šis principas ir yra pamirštamas. Dėkoju. Dėkoju komisarui. Gerbiami kolegos, dabar suteiksiu žodį kolegų, pra, frakcijų atstovams. Prašau laikytis laiko limito, kadangi turime balsuoti, bet to dar įvyks ir savo premijos įteikimo ceremonija, taigi prašau kalbėti trumpai ir aiškiai EPP vardu Dorfman gerbiame ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Parlamente mes tiesiog kovojame dėl tų šešių dokumentų ekonomikos valdysenos paketo, kuris įsigaliojo vakar. Ten yra pateikiamos rekomendacijos, kuriomis siekiama užbėgti už akių nepalankiai įvykių raidą valstybėse narėse. Ir parlamentas tiesiog e, nusprendė, kad pagrindinės gairias turėtų numatyti komisija. Dabar komisija turi imtis darbo siekdama nubrieštų tikslų. Politinių diskusijų metu parlamente mes kalbėjome apie šito šešių dokumentų paketo įgyvendinimą, simetrinį įgyvendinimą. Tačiau, galvojant apie patį principą, reikėtų pasakyti, jog neteisinga būtų teikti, jog ES yra uždara rinka. Aš nemanau, kad visos valstybės vienodai eksportuoja ir importuoja, tuo labiau, kad kiekviena valstybė gyvendama e, krizės sąlygomis gali imtis savarankiškų veiksmų ir jeigu valstybės narės, kai kurios valstybės narės net liks savo namų užduočių, tai kitos pagalvos, kad jos taip pat gali nekreipti dėmesio į tas naujas nuostatas. Žinoma, siekiant užtikrinti tų rodiklių laikymasi, dar reikės numatyti atingamas priemonės, praeis tam tikras laikas, mums labai svarbu, kad būtų galima stebėti procesus valstybėse narėse. Mes partijoje manome, kad komisijos pasiūlymai yra naudingi ir gali atnešti gerų rezultatų ir aš manau, kad reikia žengti būtent šiuo keliu. Jūsų laikas baigėsi, dabar suteiksiu žodį socialistų ir demokratų frakcijos atstoviai Podimata. Frakcijos Financial Times vakar buvo išspausdintas labai įdomus straipsnis, kuriame yra kalbama apie tai, kodėl praėjusios vadovų tarybos e, susitarimai yra nesėkmingi. Šita problema yra aptarnėjama mūsų frakcijoje ir mes manome, kad kalbant apie finansų discipliną imamasi vienpusiškų veiksmų, yra siekiama užtikrinti finansinę drausmę, tačiau vis dėlto neužtikrinama atitinkama pusiausvyra. Vokietija imasi savarankiškų veiksmų. Praėjusiais metais, pavyzdžiui, buvo numatyti 5,7 procentai nuo bendrų pajamų mažiau negu Kinijoje šioms programoms finansuoti. Taigi labai sunku įsivaizduoti, kaip tas biudžeto perteklius, kuris susikopė Vokietijoje, bus paskirstytas kitoms valstybėms ir kaip e, biudžeto disciplinos priemonės įgyvendins pietų valstybės. Todėl aš manau, kad šitos makroekonominio disbalanso priežiūros dokumentas, susitarimas yra pakankamai subalansuotas, bet artimiausių metų, galvojant apie fiskalinę sąjungą, imtis papildomų veiksmų. Europos komisija vertindama valstybės, kuriuose susikaupė biudžeto perteklius ir tas valstybės, kuriuose yra biudžeto deficitas, numato skirtingas priemonės, jos yra taikomos nesinchroniškai. Jūsų laikas baigėsi, aš prašiau jūsų laikytis laiko libito, o dabar suteiksiu liberalų frakcijos atstovui Haglund žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad komisaras labai gerai paaiškino, kodėl mums reikalinga makroekonominė priežiūra. Ekonominė krizė parodė, kad makroekonominis disbalansas gali kelti riziką Europos ekonomikai, nesvarbu, nors viešieji finansai gali būti ir racionalūs, sveiki. Taip pat manau, kad ir šis parlamentas turi atlikti savo darbą, tvarkant makroekonominės priežiūros klausimus. Aš manau, kad kol kas rezultatas yra neblogas. Na ir dabar tik tai liko praktinis rezultato įgyvendinimas. Aš asmeniškai ir mano frakcija ir esame įsitikinę, kad komisija atliko puikiai darbą, teikdama pirminį savo pasiūlymą. Aš manau, kad svarbu pažymėti, kad tai tik makro, makroekonominės priežiūros pradžia. rezultatų suvestinės e, atliks svarbu vaidmenį šiame procese, tai yra vimo mechanizmas. Reali makroekonominė priežiūra bus atliekama per giluminės studijas, e, kur bandysime įvertinti, ar yra problemų, kurias reikia spręsti. Dar vienas klausimas, kurį reikia, reikia paminėti, yra tai, kad šios, šio proceso, šis procesas priklauso ne komisijai. Aš suprantu, kad komisija nori pasisavinti šį procesą, tačiau procesas priklauso valstybėms narėms ir valstybės narės būtent uh, dirbs ir spręs galimus makroekonominius disbalansus. Aišku, gaudamos gerą komisijos, gerus komisijos patarimus, tačiau valstybės narės yra atsakingos už šį procesą, tik tokiu būdu procesas duos rezultatų ir tai irgi reikia pabrėžti. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad visi turime pasidžiaugti dėl to, kad šešito paketo teisės aktai įsigaliojo šią savaitę, tai yra labai svarbus žingsnis sprendžiant krizės situaciją ir turėtumėme visi dėl to pasidžiaugti ir džiaugiamės, kad komisija labai rimtai atsineša į šį darbą. Ačiū. Vėstatos και στον χρόνο. Ο κύριος Λάμπερτς για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Μας Λάμπερτς. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Politikoje kaip ir gyvenime priemonės yra visako pagrindas. Na ir tas pasitikėjimas, jūs jį parodėte, jūsų generalinis direktoratas parodėte. Na ir pirmiausia, mes matome, kad dabar Europos parlamentas turi irgi įsitraukti į šį procesą dėl rodiklių ir taip pat pasitikime jumis dėl pasirinkto kelio. Ir tame kelyje su parlamentu reikia konsultuotis. Aišku, reikia pirmiausia sutvarkyti reikalus taryboje ir po to kažkaip e, tą bendrą kūdikį jau parodyti mums, Europos parlamentui. Tik tokiu būdu reikia e, šioje trijų narių šeimoje tvarkyti reikalus. Tikiuosi, kad taip ir bus. Taip pat jūs teigiate, kad, e, aišku, deficitą apmokėti yra ne, ne tas pats. Tačiau tos valstybės, kurios turėjo perviršį, niekuomet joms nebuvo taikomos sankcijos. Taip teikdami jūs ignoruojate e, faktą, kad biudžeto deficitas ir biudžeto perviršys yra lygiai taip pat pavojinga. Na ir vienintelis veiksnys, kuris stabdo konkurenciją Europoje, yra nepakankami atlyginimai. ES niekuomet nebus Kinija ir mes negalime laimėti šioje konkurencijos kovoje mažindami atlyginimus. Šodis e, kliūtė. Vakar įsigaliojo naujasis stebėsienos mechanizmas, yra numatytos atinkamos priemonės, uh, kokias e, problemas nori išspręsti komisija. Euro zonos valstybėse e, gamybos kaštai išaugo 3 procentais ir nesimato jokių tendencijų, kad e, atlyginimai nemažės. Be investicijų į švietimą, sveikatos sistemą mes negalėsime nieko pasiekti, mes išnaudosime savo darbuotojus Kitas dalykas - rezultatų suvestinės. Mes čia yra sakoma, kad eksporto e, apimčių mažėjimas turi būti sekamas, kontroliuojamas ir tiesiog bus baudžiamos tos valstybės, kurios yra integruotos į pasaulio rinkas. Aš manau, kad šito rezultato suvestinės siūlymo reikėtų atsisakyti. Eina lepto. Grazie prezidentė, honorevoli kolegi. Eh, Ponas Morgantį. Dėkoju, pirmininkė. Kolegos, svarstome e, šiandieną taisyklės, kurios e, turėtų gana greitai keistis. E, ypatingai po pastarojo laiko sustarimų tarp e, Prancūzijos ir Vokietijos. Turime žvelgti į stabilumo ir augimo paktą, kuris e, buvo priimtas e, jau gana seniai, 1997 metais. Ir vis tik e, jo nuostatos buvo iš naujo interpretuojamas, kai Prancūzija ir Vokietija nutarė žengti į priekį. E, tačiau tos taisyklės e, turi būti taikomos lygiai visiems, tame tarpe toms dviems valstybėms, kurios nori mums visiems diktuoti, ką daryti. Taigi taisyklės turi būti taikomas visiems vienodai. Dėkoju, pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Galime sudėti žodį penkiems kolegoms. Prašom laikytis e, vienos minutės pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice constituie un element. Dėkuoju, pane pirmininkė. E, rezultatų suvestinė, stebint makroekonominį disbalansą, yra labai svarbus instrumentas užtikrinantis anglodą tarp valstybių narių ir jų konvergenciją. E, ši analizė turi labai aiškiai pademonstruoti einamosios sąskaitos deficito ar pertekliaus egzistavimą. E, Eisdavosios sąskaitos perteklius gali tapti kliūtimi e, įgyvendant ekonominę politiką. Aš manau, kad e, konkurencingumo skirtumai tarp valstybių narių e, negali būti išspręsti socialinės apsaugos priemonėmis. Tai tik dar labiau suskaldo visuomenę ir stabdo augimą. Turime investuoti į, į infrastruktūrą, ekologinės technologijas, skatinti e, darbo vietų ir ekonomikos augimą. Figereiro. Tai Ačiū, ponė pirmininkė. Įsigaliojus šiam dokumentų paketui, tai bandoma įgyvendinti kapitalizmo integracijos projektą. Didės nedarbas, didės socialinė atskirtis ir pastarėjai procesai būtent patvirtina tą nuogastavimą. Dabar yra siekiama dar labiau nus, nuskurdinti dirbančiuosius, jie gaus mažesnį atlyginimą ir dėl to didės socialinės skurdas. Bet to neatsižvelgiama į atskirų valstybių interesus, ypač tų, kurių ekonomika yra šiek tiek silpnesnė. Joms yra numatomos baudos ir dėl to situacija dar blogės. Tai yra visiškai nepriimtini veiksmai, jie pažeidžia pagrindinius demokratijos principus. Tai parodė ir debatai parlamente. Obermaja, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakau prieš tai, kad ir perteklius, ir deficitas būtų e, vienodai traktuojami. Aš manau, kad bus nubaudžiamos tos valstybės, kurios e, e, pasigeresnių rezultatų mes neturėtume visų matuoti vienu matu, taip kaip buvo daroma e, Sovietų sąjungoje. Mes turime galvoti apie tokią valiutos zoną, kuri atspindėtų tikrąją valstybių ekonominę padėtį. Turiu galvoje e, ir tas valstybės, kurios galėtų nuvertinti savo valiutą. Galiu tik tai tikėtis, kad netvarus pasirinktas būdas bus pralaimėjimas visai Europos Sąjungai kai yra bendra valiuta, tačiau nėra galimybių konkurencingai devalvuoti situacijas, tai augimo tendencija sąlygoja rinkų veiksmai. Mūsų problemoms sprendimų lengvų nėra. Tačiau mes už eurozonos ribų irgi išgyvename ekonominius sunkumus, ypatingai dėl pastarų politinių sprendimų šešito pakito, paketo ir stabilumo augimo pakto. Kur yra šio susitarimo solidarumo pusė? Tiesiog spekuliantai finansų rinkose iš to pasipelno. Mums reikia reformų, kurios būtų naudingos visiems piliečiams. Ačiū. Dėkui, za slovo, vážená pani. Dėkui, ponas Paška, paskutinis kalbėtojas. ekonomických nerovnovách má byť aj mechanizmus varovania členských štátov siekiant išvengti makroekonominio disbalanso, dabar yra ketinama priimti rezultatų suvestinę arba įgyvendinti tokį projektą. Taip mes siekiame įvertinti tos, tas, tą disbalansą ir tam yra įvedamas atitinkamas mechanizmas. Sprendimai, kurie kyla iš vertinimo ataskaitos, yra labai svarbus. Mes turime užtikrinti, kad duomenys būtų tikrai objektyvūs ir korektiški, teisingi. Reikia juos rinkti taip, kad nebūtų įmanoma tą informaciją įtakoti vienokiu arba kitokiu būdu. Komisija turi pateikti, e, turi turėti savo dispozicijoje labai objektyvius duomenis, tik tai tokiais duomenimis remiantis galima priimti teisingus sprendimus. Dėkoju. Dėkoju. Dabar komisijos e, nariui suteikime žodį. Prašyčiau visų susėsti tyliai. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu padėkoti už rimtas diskusijas, rimtą jų turinį ir paramą šiam reglamentui ir komisijos veiksmams. Dabar noriu atsakyti į ponios pirmininkės užduotą klausimą apie tai, kaip buvo parengta šita rezultatų lentelė. Kokiu dokumentų pagrindu. Šiuo metu komisija rengia e, pagrindžiamuosius dokumentus, iš kurių paaiškės rodiklių pasirinkimas, taip pat bus nurodyta atitinkama ekonominė literatūra, kuria buvo remtasi. Aš galiu patvirtinti, kad komisija, o tiksliau ekonomikos generalinis direktoratas pateiks jums pagrindžiamosius ekonominius dokumentus, kurie sudaro pagrindą mūsų ekonominiai argumentacijai. Toliau kita ponė parlamento narė minėjo publikacija Britų spaudoje. Aš pamenu štai ką. Toje publikacijoje euro zona buvo prašoma ne kaip atvira rinka. Yes, yes. Even if it is a O kai kurie komentatoriai teigia, kad tai uždara didelė ekonominė vertė, e, e, rinka. Tačiau tai netiesa. Tai didelė rinka, bet ji yra atvira rinka. Didelę dalį savo BVP mes prekybos keliu keičiamės su likusiu pasauliu. Ir e, Į tai mes atsižvelgiame, spręsdami makroekonominį disbalansą. E, teisės aktuose mes bandome numatyti simetrijos principą, protingos simetrijos principą. Stengiame suderinti deficitą ir perviršį, tačiau tuo pačiu mes suprantame, kad didelio deficito problemą reikia spręsti kuo greičiau Atitinkamai reikia priderinti e, politikos priemonės. Aš taip pat noriu paminėti pranešimą, kur straipsnė 3.2 teigiama valstybių narių ekonomikos perspektyvos, tų valstybių narių, kurios turi didelį deficitą, skiriasi nuo tų narių, kurios turi didelį perviršį. Matau, kad salėje triukšmas didėja, todėl apie makroekonomikos disbalansą diskutuoti dabar darosi sunku ir siūlau pratesti diskusiją vėliau atitinkame komitete. Ačiū Ačiū komisarė Jums. Kolegos, pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos diskusijos šiandien yra baigtos, bus balsuojama rytoj pusę dvyliktos dienos. Ačiū Jums už diskusijas.